Vamos a comenzar la sesión porque tenemos una hora y... Kągi, pradėkime posėdį. Turime maždaug valandą ir dešimt minučių, o darbo tvarkėje klausimų nemažai. Pakalbėsime apie beduinus viduriniuosius rytuose, tai yra Izraelyje ir Palestinoje. Tiesa, kad konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos dažnai nukreipia mūsų dėmesį nuo beduinų situacijos Izraelyje. Mes čia kalbame apie 140 tūkstančių beduinų. Pietų Izraelyje tai yra 12 procentų arabų gyventojų gyvena Izraelyje, kurie yra praktiškai užmiršti. Pusė iš jų gyvena stovyklose, kurių valstybė nepripažįsta. Be to, nuolat yra grasinama tas stovyklas sugriauti. Vakarų krante abeduinų nu namai taip pat yra greunami. Dešimtis pastatų, kuriuos finansavo e, ECHO generalinis direktoratas, taip pat buvo nugriauti. Mes norėtume geriau suprasti dabartinę situaciją ir pakalbėti apie tai, ką galime padaryti, kad beduinų situacija viduriniuosiuose rytuose pagerėtų. Tad e, dėl to pasikvietėme svarbius svečius. Pirmiausia, suteiksiu žodį profesoriui Alkrenavi iš Bengurion universiteto e, Beršeboje, Izraelyje. Labas rytas visiems, labai džiaugiuosi čia būdamas. Žinau, kad man skirtos tik 8 minutės, tačiau aš esu tikras, kad kai vyks diskusijos, jums kils klausimų. Kaip jau mane pristatė, aš esu profesorius Sal Krenavi iš Bengurijono universiteto. Aš taip pat vadovauju akademiniam koledžui Izraelyje Ir prieš pradėdamas pristatymą noriu pasakyti, kad aš kaip mokslininkas pirmiausia stengiuosi būti sąžiningas. Aš kaip mokslininkas esu atsidavęs savo tyriamai sričiai ir neužsijimu politiką. Aš noriu tiesiog iš tyrimų pusės į viską pažiūrėti. Vykdau tyrimus jau keliarius metus. Kokiegi yra pagrindinė tyrimų sritis? stengiuosi pasižiūrėti, kaip švietimo, ekonominiai, socialiniai procesai vyksta tuo perinamuoju laikotarpiu, su kuriuo dabar susiduria beduinai. Aš vis dar gyvenu Rahate. Tai yra vienas iš didžiausių beduinų miestų pietų Izraelyje. Aš neišsikrauščiau iš to miesto, nors važinėjau į Kanadą. Aš negyvenu Beršeboje, negyvenu Tel Avive, aš gyvenu tarp beduinų. Kokios yra apibrieštis? Kai mes kalbame apie beduinų gyventojus, mes nekalbame apie atskiras tautybės, mes kalbame ir apie tuos, kurie gyvena e, Galilėjoje ir taip pat apie tų Izraelyje. Čia kalbame apie maždaug 140 tūkstančių žmonių ir e, tai yra 40 procentų vietos gyventojų. Labai svarbu yra žinoti, kad maždaug 60 procentų šių gyventojų yra jaunesni negu 18 metų. Tai reiškia, kad didžioji dauguma gyventojų yra jauni. Rato mieste, kuris yra laikomas antruoju didžiausiu Izraelio arabų miestu, maždaug 16 tūkstančių žmonių E, ten e, gyvena ir e, daugybė vaikų eina į darželius ir mokyklas. Tai yra ir didžiulis potencialas, bet tai reikalauja ir atitinkamo rūpinimosi šiais gyventojais. Statistiniai duomenys rodo, kad maždaug 50 procentų žmonių gyvena pripažintose miestuose, o 50 nepripažintose. Aš čia nieko neginsiu, aš tik noriu pasakyti, kad yra didžiulis atotrukis tarp žydų ir beduinų. Joms, jiems teikiamas paslaugos yra visai skirtingos. E, bet mes žiūrėdami į platesnį kontekstą pamatėme per pastarosius keliarius metus, kad yra daugiau investuojama, daugiau išteklių skiriama beduinų bendruomeniai. Ar to pakanka? Ne, tikrai nepakanka. Mes matome, kad mažiau mokinių iškrenta iš mokyklų. Matome, kad daugiau beduinių eina į mokyklas, netgi daugiau negu vyrų. Tai yra milžiniškas pokytis beduinų bendruomenėje. Mes pamatėme, kad be abejo egzistuoja skirtumas tarp žydų ir tarp beduinų, jiems yra skiriamas skirtingas finansavimas iš valstybės, tačiau uh, Mes matome, kad daugiau finansavimo yra skiriama beduinų bendruomeniai. Aš esu tas, kuris dirba ir su žydais, ir su beduinais. Beje, Arabija buvo mano studentė. Taigi, buvo du ar trys studentai, beduinai, tikrai nedaug, bet aš juos ten matau. Matau, kas vyksta Izraelyje. Taip, gal sukritikuosiu čia Izraelį, Egzistuoja milžiniški skirtumai ir tarp periferijos bei centrinio Izraelio. Kai sakau periferija, tai apima ir žydus. Aš jums pateiksiu vieną pavyzdį. Kai aš buvau akademinės kolegijos pirmininku, tai mačiau, kad 80 procentų studentų buvo žydai ir tik tai 20 procentų ne žydai. Mes lankėmės Kretmalaki ir kitose miestuose aplink. Aš siunčiau studentus, kad jie pasižiūrėtų, kas ten vyksta. Skirtumai yra milžiniški. Mano mieste Rahade namai yra kur kas geresni nei Kretmalachi. Noriu pateikti dar porą pavyzdžių. Prieš porą metų 42 beduinų medikai išlaikė rezidencijos egzaminus. 16 iš jų buvo iš mano miesto ir tapo terapeutais Izraelio sveikatos priežiūros sistemoje. Ir Kret Malachi jų yra nulis. Nesupraskite manęs neteisingai. Yra atotrukis. Atotrukis egzistuoja, tačiau matau ir pokyčių Izraelyje. Vyksta didesnis investavimas, daugiau išteklių yra skiriama. Matau, kad Aišku, yra problemų, nes dabar beduinų bendruomenė yra pereinamajame laikotarpėje. Aš kaip beduinas ir apie aš labai didžiuojuosi savo tapatybę, aš esu beduinų musulmonas gyvenantis Izraelyje. Tai aš kaip beduinas kritikavau ir savo bendruomenę. Mes matome kultūrinius ir socialinius reiškinius, kurie veikia bendruomenės vystimasi, pavyzdžiui, poligamija, beduinai vis dar yra poligamiški. Taip pat yra labai daug smurto. Aš sakiau tai per Izraelio televiziją ir beduinai mane girdėjo. Aš esu mokslininkas, aš esu tyrėjas, aš noriu, kad būtų išgirsti balsai tų, kurie yra negirdimi. Tarp beduinų yra daug smurto. Per pasarosius keliarius metus daugiau nei tūkstantis arabų žuvo nuo arabų rankos. Aš tai sakau garsiai, aš apie tai kalbu Izraelio žiniasklaidoje. Yra žudomi arabai pačių arabų. Visą tai labai veikia bendruomenės vystimasi. Tai yra pereinamasis laikotarpis. Aš žinau, kad mūsų bendruomeniai labai sunku perėti nuo tradicinio gyvenimo būdo prie modernaus gyvenimo būdo. Tačiau, nepaisant to, mes privalome suprasti, kad situacija nėra lengva. Aišku, yra problemų susijusių su žemė ir mes galėsime apie tai padiskutuoti. Aš matau tuos atotrukius, aš juos kritikuoju, kritikuoju abipusės. Kągi aš norėčiau išvysti Izraelio bendruomenėje ir aš norėčiau pabrėžti multikulturalizmą čia Europoje ir Junktinėse Amerikos valstijose ir turiu prisipažinti, kad aš esu ir kanadietis, ne vien tik tai izraelietis. Na, galiu tiesiog pabėgti į Kanadą, jeigu noriu. Kai aš matau, kas vyksta Europoje, JAV, Kanadoje, Izraelija, matau, kad reikia skatinti įvairovę ir įvairias kultūras egzistuoja didžiulis atotrukis Izraelyje, o mes kaip beduinai ar arabai ar žydai privalome bendradarbiauti, juk mes visi turime savo suvokimą, kartais ir iš ankstinės nuostatas ar stereotipus apie kitas bendruomenės. Todėl privalome skatinti įvairias kultūras ir įvairovę. Ir tai sakydamas aš noriu kalbėti ir apie seksualinę orientaciją, ir apie politinę ideologiją. Tad mes dabar matome, kad auga studentų skaičius. Dabar vėl grįžtu prie švietimo sistemos. Kiekvienais metais maždaug 5000 beduinų baigia aukštasias mokyklas. Tai yra 20 3,24 23-24 mokyklos, bet mums reikia daugiau investuoti į aukštąjį mokslą. Kalbant apie universitetus ir kolegijas, tai reikia čia daugiau betuinų įtraukti. Aišku, finansavimas yra nevienodas, tačiau pasižiūrėkime, kasgi vyksta. Aukščiau, aukštojo mokslo taryba investuoja išteklius, investuoja uh, juos ir į žydų, ir į beduinų aukštasias mokyklas. Visa tai yra daroma, kad būtų paremiami ne žydai studentai, kad jie galėtų studijuoti tikrai matau ir gerų pokyčių. Aš noriu, kad jūs suprastumėte, kokia yra bendra situacija. Nėra viskas juoda ir balta. Aš pats esu tyrėjas, esu mokslininkas, esu universiteto profesorius, aš nesu politikas, aš tiesiog stebiu bendrą kontekstą. Ir noriu pasakyti, kad situacija nėra vien tik tai juoda, matome čia ir baltos. Noriu pasakyti dar vieną dalyką. Mes privalome atskirti Izraelio valstybę ir Izraelio vyriausybę Deja, daugelis mūsų, aš kalbu apie arabus, neatskiria šių dviejų dalykų. Nežinau, kad mano laikas baigėsi, tuoj dar viena pastaba. Vyriausybės ateina ir išeina. Tačiau Izraelio valstybė yra ta vieta, kurioje mes gyvename. Ir arabai, ir žydai. Vyriausybės gali keisti savo politiką, o mes kaip Izraelio piliečiai privalome daryti spaudimą vyriausybei, kad ji keistų politiką ir kad darytų daugiau dėl beduinų bendruomenės. Ačiū. Labai ačiū, profesoriu. Dabar suteiksiu žodį poniai Ravija Burabija. Dar viena atstovė. Ji atstovauja pilietinių teisių gynimo asociacija Izraelija. Mes e, galvojame, kad reikia pakalbėti apie beduinų teisės ir taip pat e, čia dabar naudosimės Skype'o. Manau, kad galėsime išgirsti dabar ponios Obrabijos pranešimą. Kalbant apie pietinų miestus Izraelyje, tai aš tiek vietos, tiek tarptautinių lygių jau seniai ginu beduinų teisės. 70 tūkstančių beduinų gyvena Negevo dikumoje. Jie užsieima žemės ūkio, augina gyvulius ir galvijus. Yra paskaičiuota, kad e, nemažai hektarų negėvo dykumos beduinai dirbdavo seniau, tačiau po 48 metų e, liko tik tai nuo 11 iki 18 tūkstančių beduinų. Negėvo dykuma yra ta vieta, kur gyvena daug e, beduinų. Tai yra ta beduinų mažuma, kurie išsiskiria savo religiją ir kultūrą. Šių beduinų gyvenimo būdas yra išskirtinis ir dabartinės taisyklės kelia grėsę jų kultūrai. Jungtinės, atsiprašau, ES taip pat prieš keliarius metus pripažino tą problemą. Beduinai gyvena maždaug 46 miestuose, tačiau Izraelio vyriausybė dažnai jų nepripažįsta ir neįtraukia į miestų planavimą. Reikia suprasti, nu, Toliau Izraelio vyriausybė priverstinai perkelė beduinus iš jų gyvenamų vietų ir perkelė į tokias apribotas zonas. Iki 66 metų beduinai, e, kaip ir e, kiti piliečiai, gyveno vadovaudomėsi santokos teisė ir tai labai apribojo jų e, judėjimo laisvę. Beduinams buvo draudžiama grįžti į savo žemę ir jie e, prarado savo gyvenamasias vietas Izraelyje daugiau nei 60 metų, e, nebegalėjo gyventi savo vietose ir jų gyvenamųjų vietų teisės nėra pripažįstamos. Privalomi išvarimai buvo tyčinė politika buvo vykdomas priverstinis urbanizacijos procesas, kuris privertė beduinus atsisakyti savo įprastos kultūros ir gyvenimo būdo, kuris buvo grįstas žemės ūkiu ir galvėjų auginimu. Visą tai buvo daroma tam, kad didelės Negevo dykumos teritorijos būtų perduotos žydų gyventojams. Ten buvo kuriamas naujos kibucų bendruomenės. Na dabar beduinai gyvena maždaug 3 procentuose negevo dykumos, tai yra maždaug 3 milijonai akrų. Šiandien maždaug 100 tūkstančių beduinų gyvena 46 nepripažintuose beduinų kaimeliuose. Ir tik tai 10 kaimelių yra pripažįst, pripažinti, o 36 nepripažinti ir neįtraukti į urbanizavimo planus. Be to buvo priimtas 65-aisiais miestų planavimo įstatymas, su kuris visai neatsižvelgia į beduinų teises į žemę. Buvo jų žemė pavadinta, pavyzdžiui, pramonės žemė. Ir dėl to buvo draudžiama toje žemėje statyti namus. Dėl to beduinai atsidūrė aklygatvėje, kuris tęsiasi iki šios dienos. Beduinai negali gauti teisę statyti namus toje žemėje, kur jie gimė ir kur jie plėtė savo šeimas. Yra laikoma, kad tie namai neteisėti ir nuolat yra grasinama tuos pastatus sugriauti ir numatyti baudas. Kiekvienais metais maždaug tūkstantis namų yra sugriaunami tam, kad būtų parodyta, jog neteisėta statyba yra nelegali, bet reikia suprasti, kad tas nelegalus statymas kyla iš būtinybės ir ta būtinybė kyla dėl Izraelio politikos. Na, pavyzdžiui, yra tokių namų, kurie šimtus kartų yra graunami. Nepripažįstame Kaimai sukuria tokius nematomus piliečius, kurių pagrindinės teisės nėra užtikrinamos. Tenai nėra nei vandentiekio, nei elektros, nei nuotekų sistemos. Taip pat trūksta pagrindinių paslaugų, tokių kaip socialinės rūpybos paslaugos, švietimas ir panašiai. Teikiamos paslaugos nėra pakankamos. Ne be to, e, vyriausybė neleidžia beduinams gauti teisės į savo žemės tie nepripažinti kaimeliai nėra įtraukiami į miestų planavimą ir tai yra tarsi baudos mechanizmas, kuris verčia beduinus persikelti į vieną iš septynių sukurtų specialių zonų. Beduinai turi užimti kiek įmanoma mažiau teritorijos, tokia yra vyriausybės politika. Jos, politi jos tikslas yra politiškai kontroliuoti beduinus ir taip pat skirti kuo mažiau išteklių jų poreikiams. Tų kaimelių nepripažinimas reiškia, kad Izraelis ir toliau diskriminuoja savo gyventojus. Jie yra atkertami nuo savo įprasto gyvenimo būdo ir negana to negauna teisų į žemę. Negana to, e, valstybė taip pat e, steigia naujas žydų gyvenvietės. Ir Be to yra 16 atskirų ūkių, kurie buvo pastatyti be leidimų. Tačiau valstybė atgalinė data nusprendė e, pripažinti tas žydų ūkius ir įtraukti juos į miesto planus. Buvo sudarytas miesto planas Ir mm, tai mm, buvo primtas toks labai prieštaringas įstatymas, nes jo tikslas yra tiesiog išvaryti beduinus iš savo gyvenamųjų vietų. Tai reiškia, kad maždaug 70 tūkstančių beduinų neturi gyvenamosiose vietos ir negana to teismai nusprendžia išvaryti beduinus iš savo gyvenamųjų vietų. Labai svarbu nutraukti tokius netinkamus veiksmus. Akivaizdu, kad vyksta administracinės procesas, pagal kurį yra kinkima beduinams ir nėra užtikrinama jokia kompensacija, beduinai neturi jokios teisės į tą žemę. 2013 pabaigoje e, vyriausybė laikinai panaikino tą planą, laikinai jį sustabdė, tačiau vis tiek buvo beduinai priverstinai perkeliami per kitas priemonės pagal, pavyzdžiui, kitą įstatymą. Bet jinai turi teisę į lygybę, į gyvenamąją vietą ir į savo kultūrą. Izraelis pažeidžia beduinų teisės ir tai prieštarauja tarptautiniams žmogaus teisų įstatymams. Yra įvairios deklaracijos ir hartijos, kurios nurodo, kad būtina ginti tautumų mažumų e, teisės. Izraelis yra pasirašęs e, tas e, konvencijas ir hartijas, kuriuose yra numatoma teisė į tinkamą gyvenamąją vietą, į teisę išsaugoti savo kultūrą. Beduinai yra labai pažydžiami ir dėl to juos saugo tarptautinė humanitarinė teisė. Visa tai yra nurodyta ir jungtinių tautų vietos gyventojų deklaracijoje deklaracijų yra nurodytos įvairios normos, pagal kurias yra numatyta, kad negalima iškelti e, vietos gyventojų iš jų gyvenamųjų teritorijų. Ir to negalima daryti, nenumatant tinkamos kompensacijos. Negana to, vietos gyventojai privalo turėti galimybę naudoti savo teritorijomis ir ten esančiais gamtiniais ištekliais e, bei turėti teisę į tą teritoriją. Jie turi teisę atgauti tas žemės, kurios buvo iš jų neteisėtai atimtos. Baigdama, noriu pasakyti štai ką. Mes manome, kad Europos parlamentas turi priimti rezoliuciją, pagal kurią būtų pripažįstami beduinų kaimeliai negeva dykumoje. Bet to reikia pasmerkti Izraelio veiksmus e, dėl tų e, kaimelių ir toliau Mes e, norime, kad e, valstybės narės apsilankytų tose nepripažįstamuose kaimeliuose. Reikia organizuoti delegaciją į tuos nepripažintus kaimus ir kelti šį klausimą bei vykdyti dialogą su Izraelio vyriausybė. Mes norime, kad ES komisija vykdytų politinį dialogą tarp ES ir Izraelio ir kalbėtų apie tų e, namų griovimą. Taip pat norime, kad apsilankytų Melcheran ir kitose nepripažintose e, kaimuose per gravimus ir po gravimų. Reikia taip pat e, paskirti išteklių namų atstatymui. E, reikia tų greunamų miestų atstovų, reikia juos išklausyti. Ir ja. dėkoju, kad klausėte. Thank you very, very much. Eh, ahora voy a dar la palabra a la señora Elena Mancusi. Dėkoju, dabar noriu sėkti žodį poniai. Elena Mankūsė Materi, tai yra vyriausioji ryšių pareigū, pareigūnė. Man labai lamu sėdėti čia šioje tribūnoje ir e, atstovauti jungtinių tautų agentūrai, kurie teikia paslaugas vakarų banke ir gazos e, ruožė gyvenantiems pabėgėliams iš Palestinos. Klausiausi diskusijų šį rytą ir situacija blogėja ir kelia mums susirūpinimą vakarų krantė gyvenantiems, vakarų krantė gyvenantiems bedinams. Dauguma jų yra iš Negevo dikumos. Tai yra Izraelio pietuose esanti teritorija. Penkios pagrindinės grupės gyventojų yra nustatytos. E, Kalbėtoje vardyje pavadinimus tų genčių Ir tai yra gana didelės bendruomenės, kurios yra centrinėje vakarų kranto dalyje ir pietų Hiberno kalvose. Bedinų bendruomenės buvo priverstos išvažiuoti iš savo tradicinės e, žemės Negevo dykumoje 60-mečio pradžioje. Ir tai įvykdė Izraelo saugumo pajėgos. Pasirašius Oslo e, e, kurs pasirašymą, Didžioji dalis tų bendruomonių e, buvo gyventos Oslo teritorijoje ir ten yra vykdoma kontrolė ir saugumo priemonės ir taip pat vykdomas labai ribojantis aplink, plan, planavimas. Anksčiau tos teritorijos buvo Izraelio naudojamos kariniais tikslais, bet aplink Jeruzalę taip pat yra teritorijos, kurios yra skirtos naujoms gyvenvietėms statyti. Čia aš darau nuorod į E1 gyvenvietės blogą. Iki 50 tūkstančių naujų būstų, naujų pastatų ten bus pastatyta gyvenamųjų. Ir tai yra testinis um, gyvenviečių statymas rytų Jeruzalėje. Stengiamasi sukurti koridorį tarp išilgai rytų ir vakarų trajektorijos, išilgai vakarų kranto. Čia siekiama dviejų valstybių sprendimo, bet tai neleis išlaikyti geografinio ventisumo vakarų krante. Izraelio uh, institucijos turi didžiulę politinę paramą ir stengiamasi perkelti bedaino bendruomenę Bedinų e, bendruomenės e, atsisakymas persilti yra vertinamas kaip kliūtis kurti toms e, gyvenvietėms. Ir 46 kaimai, joms yra grėsmė, kad bus perkelti gyventojai iš tų kaimų. Ir žmonių skaičius siekia apie 70 500 žmonių didžioji dalis yra pabėgėliai. Virš 20 bendruomonių apima 2300 žmonių. Jie yra Jeruzalės Džeriko koridoriuje ir taip pat jiems iškyla grėsmė, kad jie bus nedelsiant perkelti. Ir ta rizika galimo perkelimo yra labai didelė. Beduino bendruomenės gyvena labai čiuriomis sąlygomis ir Izraelio karinė administracija būtent tokias sąlygas sukūrė ir tos bendruomenės bus priverstos persikelti dėl tos priverstinės aplinkos. Bet tai yra Ženevos konvencijos labai aiškus pažeidimai. Aš noriu paaiškinti, ką reiškia ta privesinė aplinka. Pirmiausia, yra labai ribojantis planavimas. Tai reiškia, kad bet koks planas, kurį pateikė bendruomenės Izraelio vyriausybei dėl bendruomenės infrastruktūros kūrimo ar plėtros, dėl pagrindinių paslaugų ir, ir komunalinių paslaugų, visa tai yra sistemiškai atmetama planavimo aplinka yra labai ribojama ir bendruomenės nuolat patiria jų namų sugriavimo grėsmę ir perkelimo grėsmę. Yra gazdinimai iš institucijų, iš valdžios institucijų ir tai vyksta labai dažnai. Kareiviai, kiti pareigūnai atvyksta į bendruomenės ir žodžiu, ir kitokiais būtais grasina, patikė grasinimus dėl to, kad tos bendruomenės persikeltų. Įvairūs apribojimai taip pat gauti prieigą prie ganyklų ir kitų, kitų panaudomų žemių. Tom bendruomenėm nuolat yra grasinama ir tai dar labiau prisideda prie tokios priversinės aplinkos ir atmosferos kūrimo. Yra e, smurto apriškos, kurios yra vis dažnesnės, vis labiau dominuoja. Tai yra gana e, nesenas reiškinys, bet jis yra organizuotas. Ir tai išreiškia politinę valią dėl perkelimo gyventojų. Pavyzdžiui, Izraelio ministrai ir ir e, aukštieji pareigūnai gyvena patys tam tikrose naujai pastatytose gyvenvietėse. Vietos lygių vyksta įvairių išpolių dėl tam tikrų projektų vykdymo. Izraelio administracija nori perkelti bendruomenės į miestų teritorijas. Kai kurie beduinai, pavyzdžiui, gali sutikti persikelti arba jie būna fiziškai perkeliami, bet toks perkelimas abiem atvejais yra priverstinis perkelimas dėl tos priverstinės aplinkos, kuri yra sukurta vakarų krante. Ir jeigu tokie perkelimai būtų vykdomi, tai būtų Ženevos konvencijos pažeidimas. Taip pat nepamirškime, kad beduinų perkelimas būtų prisidėtų ir prie kito neteisėto veiksmo. Tai yra papildomų gyven, gyvenmečių statymas okupuotoje žemėje. Tai yra neteisėtas dalykas ir tai pripažinta pasaulio mastu vienas neteisėtas e, veiksmas veda prie kito, kito, kito ne, neteisėto veiksmo. Dirbant su beduinų bendruomenės mes suprantame, kad jie per savo bendruomenės savus išreiškė savo pasipriešinimus, kad jie būtų perkelti ir koncentruoti kažkokiuose miestų e, teritorijose, nes jie gyvena e, kitokį gyvenimo būdą kaimo vietovėse. Jie norėtų išlaikyti savo dabartinės gyvenvietės. Kokia pagrindė žinia iš mūsų pusės? Izraelis kaip okupuojanti gale turi labai aiškius e, įpareigojimus pagal tarptautinę teisę. Ta atsakomybė yra susijusi su gyventojų apsauga pagal ketvirtą Ženevos konvenciją. Reikia apsaugoti tos gyventojus, kurios, kurie gyvena teritorijoje okupuotoje Izraelio. 49 straipsnė apie tai kalbama konvencijos, ten sakoma, kad Izraelis turi suteikti apsaugą nuo visų smurto praiškų ir grėsmių, apsaugoti bedino bendruomenių turtą ir turi laikytis draudimo greuti beduinų namus. Taip pat reikia užtikrinti e, pagrindinių sanitarijos paslaugų užtikri... teikimą tiesiog ar netiesiogiai ta politika e, vis dėlto veda prie to, kad yra verčiami persikelti beduinai su savo šeimomis. Ir tai tik prisideda prie priversnės aplinkos kūrimo, kurių, dėl kurios yra verčiami žmonės persikelti. Jų nusavybės pastatų griovimas, kurį vykdo Izraelio e, vyriausybė, verčia bedna bendruomenė išsikrausti iš namų. 60 procentų iš vidų bendruomenės yra vaikai. E, verčiam vidinę pasitraukti iš tų žemių, kuriuose gyveno istoriškai daugybę metų. Pagal tarptautinę humanitarinę teisę tai yra draudžiama, nebent būtų e, išskirtinė karinė grėsmė. 1958 metais e, buvo primta e, konvencija, kad negalima e, šališkai kištis į bedinų bendruomenių gyvenimą ir turtą. C teritorijoje siūloma apgyventi bedainus, bet tai iškelia daugybę klausimų ir, ir pagal tarptautinę teisę. Ir čia kalbam apie masinius priversinius perkelimus, kurie yra draudžiami pagal ketvirtą Ženevos konvenciją. Taip pat tai pažeidžia tarptautinės žmogaus teisę. Muchísimas gracias. Vamos a conectar ahora. Dėkuoju. Dabar susisieksime per Skype su ponu Karim Žibram, kur yra e, e, e, tyrimų vietoje E, direktorius nevyriausybės organizacijos Becelem.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 I think it's important to, to know, to listen your story. Uh, and... Labai ačiū. Man atrodo, kad iš tikrųjų svarbu buvo išklausyti jūsų mm, pasakojimą ir mes Europos parlamente tikrai dirbsime šio klausimu. Ačiū. Uh, Labai mažai laiko mums jau liko. La cuestión en presencia del de, eh, el ministro consejero de la Embajada del Estado de Palestina y también. Norėjau pasakyti, kad turime Palestinos ambasados ir Izraelio ambasados atstovų. Pabandysiu suteikti mm, ir jums žodį, bet labai mažai turime laiko, tai visų pirma žodį suteiksiu parlamentarams. Panseri. Prašau labai trumpai kalbėti, jeigu norite dar ir mūsų prelegentų atsakymų. Mm, turiu priminti, kad 11.15 turime posėdį būtinai baigti tam, kad galėtumėm dalyvauti sutikime su komisaru Han. Prašau, ponė Panceri. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų svečiams. Aišku, sutinku su jais. Manau, kad tai masos žodžius galėtumėm panaudoti dėl Izraelio ir Palestinos konflikto, kad čia kalbame ne apie gėrį ir blogio konfliktą, o um, konfliktą tarp to, kas teisus ir kas neteisus. Ir Izraelis akivaizdžiai yra neteisus čia. Medinių bendruomenėms grėsia rizika, kad, jie bus, kad jos bus išstumtos, jiems naud, prieš juos naudojama prievarta. Uh, Ir tas perkelimas tikrai kelia rimtų problemų ir žmogaus teisų klausimų. Buvo numatyta teritorija Izraelio gyvenviečių plėtimui. Tai iš esmės eina kalba apie priversinį perkelimą, kas neleidžiama pagal tarptautinę teisę. Su tomis bendruomenėmis nebuvo tartasi, tiesiog mm, jiems buvo sudaryta tokia situacija, kuomet jie neturėjo kito pasirinkimo vykdomi nuolatiniai uh, puolimai prieš uh, asmenys ir turtą, netgi tą, kurį suteikė ES. Ir yra visiškas nebaudžiamumas, uh, yra greunamos mokyklos, yra konfiskuojamas privatus turtas, net prie pagrindinių paslaugų yra ribojamas prieimas. Tai norėčiau dabar mm, dėl to, ką panė Oburapė, pasakyti, kad socialistų frakcijos vardu būtinai pasirūpinsime, kad būtų rezoliucija dėl beduinų bendruomenių okupuotose teritorijose kitoje plenarnėje sesijoje Strasbūrė. Panseri, la senora Rodrygės. Ačiū, ponai Panseri, manas Rodrygės. Obrigada, senhor presidente. Uh... Pane Rodrygės. Ačiū pirmininkai. Iš esmės, e, ponas Panserė pasakė tą, ką aš ketinau pasakyti. Turiu pripažinti, kad mane labai neramina daugia kultūriškumas. Kalbame apie tuos, kas dominuoja ir tas, kas yra priešingoje pusėje ir taip jau yra daug metų. ir pavyzdžiui dėl elektrinės, tai jau žinome daug metų, tai yra etninis projektas akivaizdžiai. Pane Aukin, aš tikrai pritariu tam, ką kolegos pasakė ir nekartosiu, to aš tiesiog noriu žodžiu du klausimus. Visų pirma, mm, išrės veiksmų tarnybai, ką darote dėl to, kad yra greunami pas, ES e finansuoti projektai, taip pat net ir beduinų namai. Vyko diskusijos plenarėje sesijoje gegužės mėnesį, tačiau aš nematau jokių veiksmų iš vyriausios įgaliotinės pusės. Tiesiog yra visiškas jos pasivumas, yra leidžiama toliau vykdyti tos grevimus. Ir antras klausimas, ar EIVT galėtų pat paaiškinti, kas yra Izraelio e, žiniasklaido paskelbta, taip pat ir lapkričio 7 dienos laikraščiuose, kad mm, yra e, paprašyta e, kompensuoti už sugriovimus zonoje iš Izraelio pusės ir paskui uh, Jūs rekomendavote, kad es diplomatai nuvyktų į beduinų e, gyvenamas vietas, kur grėsia nugriovimai. Tai jūsų manimų e, tikrai mūsų diplomatai daro pakankamai, kad būtų užtikrintas pagrindinių beduinų teisų gynimas. Ar tik tai mes, parlamentarai, kažką tai darome? Aš esu um, mūsų ryšys su Palestina. Um, delegacijos pirmininkė, tai aš tiesiog noriu paklausti, mes nekartą lankėmės, mes žinome kokią situaciją, bet noriu paklausti, ambasadoriai pakankamai dirba tais klausimais. Be to, NVO ir žmogaus teisų gynėjai e, patiria didž, didžiulę e, riziką ten, pavojus jiems tikrai didelis ir aš noriu paklausti, kaip uh, jūs vertinate galimybės e, dirbti, tai kaip jūs vertinate savo užduotis ten, kad e, realiai galėtumėt pateikti mums e, teisingą informaciją dėl žmogaus teisų informacijos ir mes tikrai turime teisę uh, imtis veiksmų ten. Tai yra mūsų reikalas, negalima sakyti, kad tai ne mūsų reikalas. Jeigu mes kažką finansavome, jeigu yra, mes kažką darėme ir dabar tai yra pažeidžiama. Dziękuję bardzo. Panas Grzyb. Mm. Oczywiście. Ačiū. Jūs pristatėte esamą padėtį. Mm, tose vietovėse, kur yra daug beduinų gyventojų. Tai yra klajokliai, gyventojai, jų specifinė kultūra ir istorija. Tai reikia turėti, kokios yra problemos. Tos problemos yra sukeltos civilizacijos. Ta civilizacija tikrai nėra palanki jų kultūrai ir tokia yra tiesa. Tokia yra tiesa ir daugelį kitų vietų. Uh, Noriu paklausti, ar jūsų veikla, stebint situaciją, davė kokiu nors rezultatu? Ar yra tik tai neigiama patirtis, ar jūs galbūt galėtumėt paminėti ir kur kažkokios konkrečios problemos buvo išspręstos? Ar yra bent kokio nors ES vykdytos politikos teigiamo poveikio? Uh, sprendžiant būtent tas problemas, su kuriamis susidarė beduinų bendruomenės. Nagev dikumoje. ir kokių žingsnių, kokių veiksmų, kokios reakcijos jūs tikėtumėtės iš Europos parlamento ar iš ES institucijų. Ačiū. Gracias. Eh, doy la palabra al último. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Garikė, bet prašau turėti omenyje, kad dar turėsime palikti laiko ir mūsų prelegentams atsakyti. Tai prašom trumpai. Eine zentrale Frage und die Frage wäre, warum ähm, das Präsidium. Aš turiu tik tai vieną klausimą. Kodėl biuras nepakvietė Izraelio atstovo? kodėl niekas iš Izraelio neatvyko, kodėl neturime nieko tarp prelegentų iš jų, nes būtų gerai turėti kažką iš, tos, iš kitos pusės. Okay. She, she, she um, <clears throat> ähm, äh, denn das, der israelische Staat muss immer das gesamte Land ber, äh, berücksichtigen. Izraelis turi atsakyti už visą valstybę Yra šimtai tūkstančių žmonių gyvenančių Izraelyje. E, jie yra priklausomi nuo įstatymo viršienybės principo taikymą iš Izraelio pusės ir tie, kas gyvena Izraelyje, nori, yra tokių, kurie nori sugriauti tą situaciją situacija. Taigi aš noriu paklausti, kodėl tokia yra beduinų situacija? Kokia yra beduinų situacija be kitose valstybėse, ne Izraelija? Be to, koks yra pabėgėlių skaičius, kiek pabėgėlių turėjo išvykti? Mane Girikė, jūs dabar jau leidžiatės į plačias diskusijas. Aš norėčiau paklausti, ar turite kokių konkrečių klausimų prelegentams, nes tiesiog spaudžia laikas, mes dar turime palikti laiko prelegentams atsakyti, o dar kiti parlamentarai nori pasisakyti. Tai jeigu, jeigu norite kažką paskui pasakyti plačiau, tai galime tą palikti vėlesnėms diskusijoms. O dabar tiesiog, jeigu turite kokių konkrečių klausimų prelegentams, tai prašom klausti, nes mes nenorėsime laiko pakankamai daugiau. Pagrindinis klausimas yra toks, kokia yra Izraelio pozicija šio klausimu. Izraelio atstovų prezidiume nėra, tačiau Izraelio atstovų turime salėje. Turime ir Palestinos ambasados atstovų. Taigi, labai trumpai po minutę dvi kiekvienam atsakyti į mūsų parlamentarų klausimus. Ta pačia tvarka, kaip jūs kalbėjote. No, you begin, you begin in the same order. Okay, thank you very much. Um... Labai ačiū. Kai aš kalbėjau apie beduinų, arabų bendruomenę, tai aš norėjau kalbėti apie beduinus ir Galilėjoje ir Enegevo dykumoje. Egzistuoja atotrukis. Buvo atliktas tyrimas, kaip greunami namai veikia vaikus ir kitus bendruomenės atstovus. Ir tą tyrimą atlikau aš, ne kas kitas. Aš pamatęs pasiekmes Atkreipiu dėmesį ir į tai, kad yra nemažai išteklių skiriama tam, kad būtų pagerinta žmonių kokybė. Aš matau, kad studentų skaičius auga, aš matau pokyčius. Aš esu universiteto profesorius, aš esu e, visą teisės profesorius ir noriu būti sąžininkas. Taip, Yra problema susijusi su žeme, yra ginčas dėl žemės ir aš manau, kad abi pusės ir Izraelio vyriausybė ir beduinų bendruomenė privalo dėrėtis, privalo išspręsti žemės klausimą. Aš žinau, kad tai yra esminė problema. Aš nenoriu čia teisinti beduinų arba Izraelio vyriausybės. Tai problema yra. Bet norėčiau pakalbėti apie vietos gyventojų problemą visame pasaulyje. Kultūrų įvairovė yra labai svarbus aspektas ir aš noriu daryti įtaką Izraelio požiūriui tam, kad Izraelis gerbtų kitų kultūras. Egzistuoja didžiulis atotrukis tarp žydų ir tarp beduinų. Ir, ir beduinai, ir žydai privalo dirbti kartu tam, kad būtų nugalėti stereotipai ir iš ankstinės nuostatos bei baimė. Dėkoju. Ačiū iš Jūsų klausimus. Aš manau, kad čia pagrindinis klausimas yra galios ryšiai tarp dominuojančių izraeliečių ir palestiniečių, ar tai būtų beduinai ar kiti piliečiai. Mes matome diskriminuojančią politiką kuri yra nukreipta prieš palestiniečius. Izraelis negali savęs laikyti demokratiją. Taip, tai yra demokratija žydams ir jokios demokratijos arabams. Mūsų reikalavimai yra labai paprasti ir labai praktiški. Jei palygintume Izraelį su kitomis viduriniųjų rytų šalimis, tai pamatytume, kad, jos iš vis neturėtų, kad Izraelis neturėtų priklausyti ABPO. Akivaizdu, kad jis pažeidžia teisės, greudamas beduinų namus ir visa tai turi rimtų pasiekmių tiems gyventojams ir moteriams ir vaikams. Man atrodo, kad tai yra tokie paprasti labai reikalavimai. Dėkoju. Ačiū. Pane Mankusi. Mes kalbame apie tuos bedinus, kurie gyvena pietų Izraelyje ir aš kalbėjau apie tuos beduinus, kurie gyvena vakarų krante, tai yra okupuota žemė. Aš manau, kad svarbu yra pabrėžti, kad yra pažeidžiamos beduinų teisės vakarų krante ir tas klausimas turi būti keliamas tarptautiniu lygmeniu, juk čia mes turime tarptautinę teisę. ES institucijos teikia finansinę paramą, bet labai svarbi yra ir politinė parama. Reikia, kad beduinai būtų pripažįstami, kad jų neverstų išvykti. Tam labai reikalinga jūsų parama. Reikalinga, kad jūs kalbėtumėte su atitinkamomis, suinteresuotamomis šalimis. Reikia, kad būtų gerbiami tie žmonės, reikia atitinkamų finansinių išteklių tam, kad ir humanitarinės organizacijos galėtų veikti toje teritorijoje ir pagelbėti toms vietos bendruomenėms. Dėkoju. Ačiū. Na ir dabar suteiksiu žodį Izraelio ambasados atstovams. Turite labai nedaug laiko ir po to išklausysime Palestinos atstovų. Dėkoju. Noriu pateikti pastabą. Manau, kad trūksta pusiausvėros šiuose diskusijos yra iškreipama realybė ir tiesiog siekiama čia plakti rykštėmis Izraelį. ES trūksta valios koordinuoti savo veiksmus su Izraelio vyriausybėmis, kadangi ES nelegaliai stato tuos pastatus C zonoje ir tai, kas yra nelegalu, turi būti išardyta pagal įstatymą. Palestiniečiai turi galimybę pateikti savo bylas administraciniam teismui ir visais atvejais gravimas vyksta tik tai tuo met, kai aukščiausiasis teismas jį patvirtina. O norint teikti humanitarinę pagalbą, reikia visų pirma koordinuoti veiksmus. Mes turime tarptautinę humanitarinę teisę ir ES privalo gerbti suverenę valstybę Izraelį. Kalbant apie humanitarinę pagalbą, tai akivaizdu, jog neteisingai yra interpretuojama tarptautinė humanitarinė teisė. Mes turime privalomus įstatymus, kurie reglamentuoja statybas. Dėl to, ką sakė profesorius, Žemės ūkio ministerija jau nuo 80-mečio išleidžia reglamentus, pagal kuriuos yra ir sprendžiami beduinų žemės klausimai. Mes norėtume daugiau koordinavimo su Izraeliu zonoje. Visą tai bus naudinga palestiniečiams. Tai bus kur kas naudingiau negu viena šaliai veiksmai, kurie tiesiog blogina santykius. Ačiū. Sí, quería decirle. El, uh... Taip. Aš tik noriu pasakyti štai ką. Mūsų klausimas buvo skirtas beduinų situacijai. Tačiau Izraelis čia kalba apie pusiausvėros trūkumą ir man tai skamba juokingai. Dabar pakalbėkime, pasveikime žodį palestiniečiams. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš neturiu oficialaus pranešimo, tik noriu priminti okupuojančios galios atstoviai, kad kai jie kalba apie C zoną, tai jie kalba apie okupuotas teritorijas, jėga okupuotas teritorijas. Mane šokiruoja štai kas, ponė pirmininkė. Gyventojų perkelimo politika ir griovimas namų nėra naujas dalykas Izraelija. Jau nuo 48 metų tai yra įsigaliojusi politika ir ji yra puikiai dokumentuota. Mes turime labai daug akivaizdžių faktų. Šokiruoja dar kai kas. Mes čia Kalbame apie situaciją nuo 67-ųjų iki dabar. Ir per tą laiką Izraelis sugrojo 48 tūkstančius palestiniečių namų tose okupuotose zonose. Manau, nieko nenustebins, kad 230 gyvenviečių Izraelis vykdė karo nusikaltimus. Be to, karo nusikaltimai buvo vykdomi ir perkeliant palestiniečius iš tų gyvenviečių. Dar vienas šokiruojantis faktas - tai, kad Izraelis yra vienintelė šalis, kuri turi labai stiprius ryšius su ES. Ir mes čia kalbame apie 60 metų faktus, ne vien tik tai apie šiandieną žinomus faktus. Yra ir Izraelio pareigūnų, kurie gyveno tose gyvenvietėse ir ta situacija yra puikiai žinoma. Pone pirmininkė, mes žinome, kad tose gyvenvietėse yra ir Europos piliečių su dviguba pilietybė. Mes norėtume, ponė pirmininkė, kad jūs laikytumėte tos piliečius atsakingais už savo veiksmus. Jie privalo prisimti atsakomybę už savo buvimą tose gyvenvietėse. Ačiū. Na, dėje. Išorės veiksmų tarnybos atstovas negalėjo uh, atvykti, galbūt eko atstovas galėtų kažką pasakyti. Na, dėkuoju visiems, kurie atvyko. Dėkojame Izraelio ambasados atstovo, Palestinos ambasados atstovams, dėkoju svečiams. Dirbsime toliau, stengdamėsi apginti beduinų bendruomenės teisės.